Toj prasidės 9 um, ryto iki 1, na, po to nuo 3 iki pusės 9 ir po to nuo 9 iki vidurnakčio.